nuo 15 iki 23 valandos e, darbo tvarkė yra skelbiama Europos parlamento tinklalapyje. Dėkoju visiems kalbėjusiems, dėkoju administracijai, pirmininkas taip pat maloniai dėkoju vertėjams. Visiems gero polsio. Labanaktis, baigėme posėdį.